Buongiorno a tutti e a tutte, care kolegos. Labas rytas visiems. Labas rytas, gerbiami kolegos. Ponas Karimas paprašė žodžio. Prašom. Prašom, ponė Karimai. Pirmininkas, prašau klau, išklausyti pono Karimo. Prašom, pone Karimai. Mike's not on. Mr. President, thank you. Ačiū, ponas pirmininkė. Pernai Liepą Liepos mėnesį e, mano e, namai buvo apsupti neapykantos kupinų žmonių su ginklais. Mano vaikai ir žmona tiesiog suakmenėje buvo iš siaubo. 12 žmonių dabar yra nuteisti teismuose už savo veiksmus. Aš norėčiau padėkoti padėkoti buvusiam pirmininkui Buzikui, kad jis, eidamas pareigas, pasmerkė šį incidentą, taip pat kolegai Buskort už paramą ir už e, daugumos parlamento narių paramą. Norėčiau padėkoti e, Lankeršyro policijai, kad leido man e, tęsti parlamentaro pareigas, kad mane saugojo taip pat e, prokuratūrai karališkai, kad buvo patraukti atsakomybėn nusikaltėliai. Aš šiandieną negaliu dar rasti atsakymą, kurį pateikčiau savo devinmetai dukrai, kuri klausė, kodėl taip atsitiko. Šiame parlamente yra vienas parlamento narys, kuris, e, kuris tuo metu tarsi padėjo tiems, kurie kalbėjo rasistinius dalykus, mėtėsi rasistiniais kaltinimais. Bet aš noriu pasakyti, kad jūs mūsų nesuskaldysite, mes būsime visi vieningi. Ir šiandien aš kalbu ne tik viso parlamento vardu, bet e, kalbu kaip pilietis, kuris yra savo šalies pilietis ir Europos pilietis. Ačiū. piedi. Prego. Man... Ačiū. Prego, parli per cortesia. Prašom pasisakyti. Jaka zaistniała na Ukrainie. Chodzi o Padėtis Ukrainoje yra tema, kurią aš norėčiau pakalbėti buvusios ministrės pirmininkės ponios Timošenko būklė ir e, siūlomas e, 2012 m. futbolo čempionato boikotavimas. Norėčiau, kad ši tema būtų aptarta per kitą sesiją Strasbūrė, bekalbant apie žmogaus teisų padėtį Ukrainoje. Taip pat norėčiau kreiptis į Jūs kad atsisakytumėte boikoto kaip veikimo būdo, nes norime propaguoti e, demokratiją ir žmogaus teisės Ukrainoje. Visi, e, net ir opoz Ukrainos opozicija, nori, kad šios žaidynės įvyktų. E, ši diskusija labai svarbi ir aktuali. Futbolo kamolys turi būti mūsų paramos simbolis ir norėtume, kad e, tas mūsų paramos simbolis būtų perdotas poniai Timošenko. Palonė. Aš irgi galiu futbolą pažaisti. Bene. Kari e kolegė, kari kolegį. Labo... Mėlėjai kolegos. Šiandien balsavimas bus ilgas. Aš noriu išreikšti viso parlamento solidarumą ponui Karimui. Išreiškiu ir savo, ir pirmininko Šulco paramą jums. Norėčiau paskelbti pono Robertinį, Kovarskos Bobinskas, Renaldį Sasonį ir